Dabar pereiname prie darbo tvarkės, kokios, kokią ją patvirtino pirmininkų sueiga 11 birželio dieną pagal 149 straipsnis. Laikysime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Jūri komitetas yra patvirtinęs du pranešimus dėl imuniteto. Pane Ferrera ir dėl ponios Ferrera ir dėl ponos Vievka. Pagal darbo taisyklių 9 straipsnį bus šitais klausimais balsuojama šiandien. Toliau. Dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl vadovų tarybos susitikimo birželio 25 ir 6 dienomis žaliųjų e, ir ALE frakcija paprašė, jog vyktų tikra diskusija šito klausimu. Kitaip sakant, žaliųjų frakcija norėtų, kad pasisakytų ne tik tai frakcijų vadovai, bet kad vyktų diskusijos, kuriuose galėtų dalyvauti kuo daugiau parlamento narių. Todėl e, žodinis klausimas dėl stabilumo ir augimo pakto bus perkeltas po balsavimo. Tai yra šis darbo tvarkės punktas bus svarstamas po balsavimo. Dabar žodis ponui Lamberts, kuris pakomentuos savo frakcijos prašymą. Dėkoju. Aš norėčiau pakomentuoti mūsų pasiūlymą. Mūsų argumentai paprasti. ES ir euro zona dabar išgyvena lemiamą savo ateičiai laikotarpį ir mes manome, kad e, turint omenyje temos svarbą, turint omenyje, kad dabar vyksta plenarinė sesija ir kad bus diskutuojama apie investicijų planą, Junkerio planą ir apie Europos ekonomikos valdyseną, tai mes manome, kad esant tokiai darbo tvarkiai mes turėtume skirti daugiau laiko e, tam klausimui. Aš žinau, ponia Weber, kad Dažnai mūsų darbo tvarkė būna nepakankamai intensyvi, šiandien yra atvirkščiai, bet mūsų e, parlamentas turi vis dėlto savo vaidmenį vaidinti tokiais uh, momentais kaip šis, kurie yra kritiniai ES momentai. Dėkoju dabar ponas Zimmer, kuris pasisakys dėl pono Lamberts pasiūlymo. Aš frakcijos vardu norėčiau pritarti žaliųjų prašymui, kadangi turint omenyje vykstančią diskusiją ir žvelgiant į Europos ateitį, mes negalime parlamente aps, paramedė apsiriboti tik tai frakcijų atstovų pasisakymais. Šioje plenarnėje sesijoje reikia skirti daugiau kalbėjimo laiko ir reikia pasiūsti labai aišku demokratinį signalą, kad mes rimtai sprendžiame šitą klausimą ir norime jį išspręsti mūsų ateities labui. Lambert. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš pono Lamberts pasiūlymą? Niekas? Kas nors norėtų paprieštarauti šiam pasiūlymui? Ne? Tuomet balsuojame dėl pono Lamberts pasiūlymo. Jeigu jis bus patvirtintas, diskusijos bus ilgesnės. Tuomet diskusijos bus gilesnės šituo klausimu ir tuomet e, visą tai vyks iki 20 valandų 30 minučių o antraip bus apsiribota tik tai frakcijų vadovų pasisakymais. Kas už Lamberto pasiūlymą? Kas prieš? Susilaiko. Pasiūlymas aiškiai atmestas. Rezultatas yra akivaizdus, galime pasitikrinti elektroniškai, tačiau yra akivaizdu. Bet pasitikrinkime, pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Taigi, po šio balsavimo darbo tvarkė lieka nepakitusi.